Madame Grappini, vous aviez euh, quelque chose. Pone Grappini, jūs norėjote kažką pasakyti parlamentui prieš pradant balsuoti. Rasa. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau informuoti pagal darbo tvarkos teisiklės, kad vykstant diskusijams su Belgijos ministru pirmininku, vienas iš kolegų um, kalbėjo turiu omenyje Boniš ir tikrai negalima e, dėl, e, diskriminuoti taip moterų Europos parlamente. Madam. E, darbo, pagal darbo kalbos taisyklės žodis suteikiamas visiems išėlėt, nežiūrint, koks, kokia yra lytis. Dabar norėčiau pasveikinti Turkistano Respublikos parlamento delegaciją, kurie